pakeitimo. Sąrašas bus pridėtas prie šios dienos protokolo. Ir jeigu iki to laiko, kai tas protokolas e, bus patvirtintas, nebus jokių prieštaravimų, laikysime, kad tie pakeitimai patvirtinti. Šiandien darbo tvarkėje turime išklausyti tarybos ir komisijos pareiškimo dėl padėties Afrikos kišulyje. Noriu suteikti žodį E, pirmininkaujančios šalies e, premjero pavaduotojui ponui Vondrai. Labas vakaras, ponė.